Um, dear colleagues, in spite of the sort of... Kolegos, nors dar trūkstu nemažai kolegų, tačiau turime pradėti posėdį, nes ir taip vėluojame, o klausimų darbo tvarkėje daug. Pirmas klausimas darbo tvarkės tvirtinimas. Pone Ukačievska turi pateikusi prašymą perkelti aštuntą darbo tvarkės klausimą, nes ji dirba tuo klausimu šešėlinę pranešėją, perkelti klausimą po penkto punkto. Jei jūs pritarėte, vadinasi, darbo tvarkė patvirtinama su šituo pakeitimu. Antra, šis posėdis kaip įprasta transliuojamas internetu. Nepamirškite to. Ir laiko nuorodos yra indikatyvios ir posėdžio metu gali keistis tą laiko dinamiką. Turėkite tai galvoje. Ir štai aš perinu prie antro darbo tvarkės klausimo tai spalio 14 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Ir jeigu iki posėdžio pabaigos niekas neprieštaraus, posėdžio protokolas, kuris jums išdalytas, bus laikomas patvirtintų. Trečias punktas – pirmininkės pranešimai. Lamber nori kalbėti, tačiau pirmiausia aš atliksiu savo pranešimus, kaip ir planavau, vakar ir už vakar Aš kaip šio komiteto pirmininkė lankiausi Vilniuje pirmininkaujančios valstybės kvietimu. Du renginiai vyko. Pirmadienį vyko diskusijos Seime su dviejų komitetų atstovai susitikome. Tai savivaldybių plėtros komitetas ir aplinkosaugos komitetas diskutavome apie makroregioninės strategijas, ne tik Baltijos jūros regione, bet ir plačiau priimtos išvados. Ir jos jums sekretariato bus išsiųstos. E, taip pat komisaras Andor dalyvavo komisaras Han. Jis taip pat atvyko ir dalyvavo kartu su manimi, <clears throat> aptarė tas strategijas, pirmininkantį valstybę, išvadose būsimoms pirmininkančioms valstybėms siūlo vykdyti tam tikrų veiklų kartu su parlamentu pagal mūsų politiką Tikiuosi, kad taip prasideda tokia politika, kai labiau įtraukiami <clears throat> nacionaliniai parlamentai. Tačiau tai užduotis būsimoms pirmininkančioms valstybėms. O vakar vyko neformali taryba. Dalyvavo sanglaudos ir regioninės politikos ministrai. E, toks renginys Airijai pirmininkaujant nevyko. Jis vyko Kipro pirmininkavimo metu. Vakar diskutuota apie sunkumus įgyvendinant politiką. E, komisijos atstovas, komisijos narys Han taip pat dalyvavo. Europos investicijų banko atstovai, regionų komiteto, ECOSOC komiteto atstovai pasisakė Tas renginys buvo proga papasakoti apie skirtingų valstybių pasiekimus ir pasirengimą naujam politikos etapui. Kol kas galutinių išvadų neturime. Vos jas gausime. Miguel jums jas išdalys, kad žinotumėte sustikimo rezultatus. Visi pabrėžė, kaip sunkiai vyksta dėrybos su parlamentu ir visi reiškia džiūgavimą, kad galų gale jau sukurta visa struktūra. Mes, aš taip pat išreiškiau pagėdavimą, kad dėl įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų, dėl jų procedūros mes norėtume dirbti kartu, pasitikėti vieni kitais, nes suprantame, kaip svarbu tas bendrabiavimas galutiniam dokumentų prieimimui. Iki kalėdų planuojame sušaukti darbo grupės posėdį dėl sanglaudos politikos. Išklausysime Europos komisijos, kokia jų darbo tvarkė dėl įgyvendinimo ir deleguotojų teisės aktų prieimimo turime susitarti, kaip toliau bendradarbiausime. Šis darbas prasidėjo Lietuvai pirmininkaujant, bet daugiausia jo turės būti atlikta jau pirmininkaujant Graikijai. Tokie mano pranešimai. Jei norite, galite klausti. Beje, šiandien nusprendėme, kad koordinatorių sustikimas nevyks, nes nėra klausimų, kuriuos reikia aptarti. Pranešimų ir nuomonių vis mažėja, e, reikės vis mažiau sprendimų, kaip juos paskirstyti. Galbūt iki kalėdų dar reikės viename posėdyje aptarti koordinatorių posėdžio vaidmenį. Tiek mano pranešimų dabar žodis kolegai Lambert. Ačiū. Labai gerai turime laikyti ranką ant pulso ir numatyti, kas toliau. Jūs sakėte, kad gerai būtų atgyvinti darbo grupę dėl sanglaudos politikos. Puiku, bet reiktų pakeisti pavadinimą ne dėl būsimos sanglaudos politikos, bet dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo. <clears throat> Juk apie tai mes diskutuojame, diskutuojame apie įgyvenimo aktus. Jūs pati taip teigiate. jūs papasakojote, kad mūsų vardu dalyvavote neformaliame ministrų susitikime, tačiau bent jau būčiau tikėjusis, kad pirmininkantį valstybė būtų mus pakvietusi dalyvauti. Paprastai taip įvykdavo. Anksčiau taip daugumą atvejų būdavo, bet aš tokio kvietimo negavau. Jūs taip pat minėjote praeitą savaitę priimtus sprendimus. Kalbėjote apie gyvenimo teisės aktus ir svarstėte, ar parlamentas spėjo su procesu. Mačiau komisijos spaudos pranešimus ir jie su pasitenkinimu ten pareiškė, kad viskas atlikta su parlamento pritarimu. Atsiprašau, bet kažką galbūt praleidau, galbūt spaudos atstovai suklydo. Jūs esate mūsų kontaktas su kitomis institucijomis. Manau, turėtume labiau valdyti situaciją ir atlikti tam tikrą testinę stebėseną. Dar viena pastaba. Mes visada stengiamės darbus atlikti laiku, kartais jaučiame tam tikrą spaudimą. Neseniai buvo svarstomi teisės aktai dėl solidarumo fondo. Suprantu, kad jūs norėtumėte viską baigti iki šios kadencijos pabaigos. Kaip mes galime suspėti, nes praleidome šiek tiek laiko. Jeigu norime užbaigti tuos teisės aktus iki kadencijos pabaigos, pats laikas mums sukrusti. Tai svarbu dideliai Europos daliai, tai susiję su daugiametė finansinė programa. Parlamentas jau ilgą laiką reikalauja daugiau lankstumo solidarumo fonde. Taryba bandė tą aspektą įvesti, bet būtent mums teks atsakomybė to pasiekti. Norėčiau, kad kartu su jumis mes parengtume mūsų likusią darbo laiko darbo tvarkę. Šiandien yra antra diena po svarbaus pranešimo paskelbimo, ir laikas kipti į darbą pasirankojus rankovės. Noriu atsakyti į APP koordinatoriaus pastabas. Dėl solidarumo fondo tai bus 11 darbo tvarkės klausimas. Pirmiausia, išklausysiu pranešėjo, pranešėjos, kaip jis susidoro su tą užduotimi. Galima, žinoma, keliauti į plenarnį posėdį su tuo klausimu balandžio mėnesį, bet geriau būtų numatyti kovo mėnesį, pasilikti rezervą. Nepamirškime, kad taryba jau penkerius metus ar daugiau atsisako priimti, atlikti šio reglamento pakeitimų procedūrą. Galų gale pasiekėme tą momentą, kai matome tam tikrą pažangą. Daug kas priklausys nuo to, ar mūsų pozicija labai skirsis nuo tarybos pozicijos arba atvirkščiai. Šiaip ar taip turime planuoti, kad šitą procedūrą turime stengtis finalizuoti mūsų kadencijos metu. Paskutinis pristatymas vyks gruodžio 18 dieną. Nepamirškime kad sausio mėnesį atvyks e, graiko ministras ir galėsime diskutuoti e, apie tą klausimą, dalyvaujant ir regionų generalinio direktorato atstovams. Aš puikiai suprantu, tai iššūkių keliantis klausimas. Dėl tų kvietimų į neformalią tarybą. E, dažnai, paprastai tai būna pirminkauti valstybė, kuri kviečia, tačiau gali kolegos, kurie nori vykti, patys paprašyti to kvietimo ir pirmininkantį valstybė paprastai reaguoja teigiamai. Bet sekretoriatas jokių pageidavimų iš narių negavo dėl vykimo į neformalią tarybą. Pirmininkaujantį valstybę pakvietė tik tai pirmininkę. Dėl pavadinimo keitimo gal ir yra prasmės pavadinti darbo grupę dėl įgyvendinimo, jei tikėsimės, kad kita parlamento kadencija pratestą darbą. Ar bus daugiau komentarų? Jei ne, tai ketvirtas darbo tvarkės klausimas. Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasiekmes vietos ir regionių lygmenimis. Er, Elizabet, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju kolegoms, kurie įsitraukė į darbą rengiant šį pranešimą ir taip pat diskutavo su manimi. Tai yra labai įdomus pranešimas, jis yra svarbus ateičiai. Jame kalbama apie naujas galimybės regionėje ekonomikoje, regionėse zonose ir taip pat e, apie tai, kad specialų vaidmenį suvaidina regioninės ir vietos valdžios institucijos. E, Darbinėme dokumente esame pateikę pavyzdžių ir manau, kad e, reiktų apie juos priminti, nes turime pavyzdžių ir iš Austrijos, ir iš salų regionų, iš Madeiros konkrečiai, Eliero regiono Ispanijoje, pat Čekijos pavyzdys, Graikijos, taip pat Harts regionas Vokietijoje. Šie regionai yra gan pažangus ir jie ieškojo būdų, kaip būtų galima skatinti atsinaujinančius energijos šaltinius, vietos šaltinius, tai leidžia sutaupyti ir sukurti atitinkamą sistemą tam, kad jie energetinė prasme būtų nepriklausomi. Mes prisimename komisijos prieš kelis metus parengtą studiją. Regionai 2020 taip pat nusitas tą ataskaitą. Ir ten kalbama apie tai, su kokiais pagrindiniais iššūkiais susidurs regionai ateityje. Pirmiausia, tai yra energetinis nepriklausomumas. Ir mes čia suradome būdų, sprendimų, kaip būtų galima tvarkyti su tais iššūkiais. Pagrindinė mintis yra ta, kad visiems palanki yra įmanoma situacija regionams ir taip pat e, situa e, sprendimas, kuris leistų išspręsti svarbiausius iššūkius Europos Sąjungoje. Tokiu būdu būtų galima uh, padėti regionams e, plėtotis. Taigi norėčiau rekomenduoti jums e, pasiskaityti apie pavyzdžius, kurie pateikti darbinėme dokumente. Regionų komitetas e, užsakė atitinkamą studiją, mes ją pasirėmėme ir bandėme surasti geriausios praktikos pavyzdžių ta studija buvo mums e, labai svarbi, rengiant pranešimą. Na, pranešime, aišku, yra padaromos ir išvados. Taigi, ką būtų galima padaryti su ta studija, kai būtų galima pasitelkti tuos pavyzdžius ir juos panaudo, jis pasinaudoti ateityje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad region, regionų ekonomikai atsiveria naujų galimybių, Ir daug kas pasikeitė tie regionai, kurie anksčiau visapusiškai priklausė nuo e, pagrindinių tinklų. Dabar jie naudoja decentralizuotus energijos e, šaltinius ir tokiu būdu netgi prisideda prie bendro centrinio tinklo. Jie nėra vien tik tai energijos e, gavėjai, dabar jie yra ir energijos gamintojai ir ekonominė prasme tai yra labai naudinga regionams, ypač tiems regionams, kurie buvo sudėtingesnėje situacijoje neturėjo pajamų šaltinių. Dabar tie regionai tapo svarbiais ekonominiais veikėjais ir tai yra svarbus pasikeitimas. Man tai atrodo, kad tai yra labai reikšmingos galimybės ir taip pat pažymime, kad šios galimybės pasiteisins, jeigu bus tinkamos sąlygos. Ir tai jau yra techniniai dalykai. Energija gali tiekėti abiejomis kryptimis. Regionai gali gaminti energiją, paimti energiją iš tinklų, centrinių tinklų ir regionai, jeigu nori parduoti savo pagamintą energiją, turėtų turėti galimybę tą padaryti. Ir čia jau yra infrastruktūros klausimas. Taigi regionai galėtų prisidėti prie to centrinio tinklo ir taip pat teikti energiją piliečiams. Tačiau tas centrinis tinklas irgi turi būti sustiprintas ir taip pat e, energijos taupimas yra labai svarbus klausimas, kalbant apie energetinį priklausomumą. Ir energija turi būti taupoma protingai, racionaliai, tam reikia aukščiausios klasės informacinių technologijų infrastruktūros. Ir aš čia kalbu ne tik apie plačiai juostį ryšį. Tai yra antrasis tinklas, kuris yra susijęs su pažangiaisiais tinklais. Pažangiai tinklai tikrai neveiks be tinkamų informacinių technologijų. Ir taip pat, jeigu norime gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, turime atsižvelgti ir į tai, kad yra tų e, pikinių laikotarpių ir lėtesnių laikotarpių. Ir aišku, kalbant apie saulę, saulė šviečia ne visuomet, tas pats paskaitina apie vėją. Ir, pavyzdžiui, jeigu gaminama daug saulės energijos, galbūt poreikis nėra visuomet didelis. Žiemą reikia daugiau energijos ir ta energija, kuri yra pagamina vasarą, žiemą negali būti naudojama. Taigi čia yra labai svarbus saugojimo, tas sandėliavimo klausimas. Uh, Ir mes e, kol kas tikrai nesame sukūrę ypatingai pažangių saugojimo technologijų ar pajėgumų. Studijoje yra bandoma pasitelti ir kitus pavyzdžius ir akivaizdu, kad kai kuriomis galimybėmis yra pasinaudota transporto sektoriuje, pavyzdžiui, kai yra saugomą energiją judumui užtikrinti, taip pat yra energetinių technologijų, atitinkamų ir informacinių technologijų, be jų pažangiai tinklai neveiks apskritai. Ir taip pat reikalingas transportavimas, nes energiją galima saugoti ir naudoti transportui. Ir taip pat energijos taupimo klausimas, kaip sakiau, yra labai svarbus, kalbant apie pastatus, pažangius pastatus, nulį, nulį energijos naudojančius pastatus ir panašiai. Ir aišku, labai svarbu ir šeimų ūkiams. Tai iš viso būtų čia keturi sektoriai. Pažangiai tinklai, tai nėra vien tik tai tinklai patys savaime. Aišku, tai yra atitinkamas tinklas, yra jungtys, bet bendrai kalbant tai yra sistema ir reikia į tai žiūrėti kaip į sistemą, jeigu norime tinkamai tais pažangiais tinklais pasinaudoti. Tai ekonomiškai naudinga regionams. Tačiau negalime kalbėti vien tik tai apie tinklų ekonominę naudą. Ekonominė nauda bus gauta tik tuomet, jeigu bus kuriama visa sistema. Uh, ir tam reikalingi atitinkami projektai. Būtent tik taip vertindami situaciją galėsime išpešti tos ekonominės naudos. Tai yra pirma mūsų padaryta svarbi išvada. Antras dalykas yra e, darbo vietų kūrimas. Tikrai kurie, tokiu būdu kūriamos darbo vietos ir anksčiau regionai vien tik tai paimdavo energiją iš centrinio tinklo, dabar ją gamina patys ir tokiu būdu, aišku, yra kūriamos naujos darbo vietos. Uh, kuriamos darbo vietos ir taupoma, taip pat darbo vietos kuriamos ir taupimo, energijos taupimo srityje. Čia yra įvairios darbo vietos, įvairios galimybės ir e, nauji mokymai reikalingi. Ir taip pat yra standartiniai, prastiniai darbai, statybos darbai, kurie yra svarbus vietos darbo rinkai. Kai tik tai regionai įsitrauks į tai, jie turės e, sukurti darbo vietų. Dar vienas svarbus dalykas yra piliečių vaidmuo Tokios sistemos veikia tik tuomet, jeigu visi regione į tai įsitraukia, jeigu piliečiai irgi nori įsitraukti ir priimti tokią sistemą. Mes žinome, kad piliečiai tą daro tik tuo met, jeigu mato potencialios naudos. Taigi piliečių vaidmuo, jų įsitraukimas yra labai svarbu. Ir jie turi suprasti, kad iš to galima gauti naudos. Tai yra labai svarbus dalykas jeigu norime įtraukti žmonės į tą procesą. Piliečių vaidmuo jų dalyvavimas, įtraukimas į planavimą, pasidalymas nauda, kalbant pavyzdžiui apie saulės energijos instaliacijas, įrenginius, tai yra labai svarbu. Taip pat tai svarbu ir kalbant apie vėjo energiją. Taigi piliečiai čia yra esminis elementas. Na ir galiausiai dar viena mano mintis. Tai matyti būtų pats didžiausias iššūkis ir tai yra duomenų apsauga. Jeigu norime, kad veiktų pažangi sistema, ji turi būti priderinta prie pavienių asmenų, prie namų ūkių ir panašiai. Ir čia jau yra kišamasi į žmonių privatų gyvenimą. Ir čia nenorime nueiti per toli turime būti labai atsargus ir nepamiršti domenų apsaugos. Tai reiškia, kad mums reikalingos tokios sistemos, kur duomenys yra perduodami anonimiškai. Ir tai yra nemenkas iššūkis e, moksliniams tyrimams, e, tyriant pažangiosius tinklus. Nes mo, žmonės e, turi gauti garantijų šioje srityje. Kitas dalykas yra iš ankstinės sąlygos, kurios yra reikalingos tam, kad veiktų ši sistema. Ir čia, aišku, ES vaidmo yra svarbus, kalbant ir apie subsidiją, subsidijų sistemą. Dabartinė subsidijų sistema yra grindžiama e, sektoriais. Čia yra toksai tunelio elementas, bet aš sakiau, kad ta sistema veiks tik tuomet, jeigu finansavimas bus numatytas tarp šakinių, tarp šakinių pagrindų. E, Ir jeigu norime, kad veiktų tie pažangus tinklai, turime keisti ir subsidijų sistemą. Ir mes suprantame, kad e, tai bus sudėtingiausias uždavinys, nes čia reiks daug kalbėtis ir su komisija. Ir mes jiems sakome, jeigu norime įgyvendinti tokią sistemą, mums reikalingas naujas požiūris į subsidijas, mums reikalinga tokia subsidijų sistema pagal kurią regionams būtų įmanoma perduoti, sistemą į, į pagrind, perduoti energiją į pagrindinę sistemą, ją transportuoti ir perduoti tam, kad vietos operatoriai arba sistemos galėtų prisidėti prie bendro tinklo maitinimo. Taigi, iš principo, tai keičia visas tendencijas ir apskritai panaikina, pakeičia visą tą vietos sistemą ir vietos e, gaminimo įrenginius ir panašiai. Na ir dar vienas dalykas e, yra tai, kad reikia dirbti tarp valstybinių pagrindų, nes turime ir pasienio regionų nemažai kurie dažnai yra gan toli nuo centrinės vyriausybės, bet turi artimą kaimyną, taigi reikia kažkaip apjungti tuos miestus palei sienas, tai, tai dažniausiai yra miestai, kurie turi bendradarbiavimo patirties, jie gali e, dalinti sistemomis ir subsidijų prasme tai būtų naudinga. Tie miestai dviniai galėtų tą daryti kartu arba pasienio regionai irgi galėtų kurti bendrą sistemą. Ir aš čia turiu omenyje ponios Celler pranešimą dėl reglamento, ten kalbama apie teritorinį bendradarbiavimą. Būtent tokiu būdu būtų įmanoma žengti pirmin, toks Europos bendradarbiavimo tokia Europos bendradarbiavimo institucija, apie kurią kalba ponė Celer savo pranešime, būtų labai svarbi, kalbant apie pažangiuosius tinklus. Taigi, tokia mano pranešimo esmė ir dar pabaigai dvi mintis norėčiau užsakyti. Aš originalų į tekstą parašiau anglų kalbą. Jis gan techniškas yra, Taigi labai svarbu naudoti standartiniais e, terminais, įprastiniais terminais. Nežinau, kaip vyks vertimai, gali būti sudėtinga išvesti tam tikrus terminus į vokiečių kalbą, bet norėčiau pabrėžti, kad priminis tekstas yra parengtas anglų kalba, aš e, jau varčiau vertimus ir ne visi jie yra uh, labai geri, taigi teiksiu pakeitimus vokiškai teksto versijai tam, kad viskas būtų sutvarkyta ir suderinta. Tikrinsime ir prancūzišką versiją. Dėl lenkiškosios versijos mano e, lenkų kalba labai prasta, jos beveik nemoku, taigi lenkiškosios versijos nesutikrinsiu, o pirminis variantas yra anglų kalba. Taigi techninės savokos, kalbiniai dalykai, juos bus galima ištaisyti e, pakeitimais ir jeigu, norėčiau dar pabrėžti, kad pirminis variantas yra angliškas, tai e, sutikrinkite vertimus su anglų e, kalbos versija. Kolegos Lenkai matyt daug um, e, susidomėjimo rodys tuo klausimu, tai jums yra aktualus klausimus. Taigi savokų tinkamas išvertimas čia yra labai svarbu. Na ir dar viena mintis. Taikome 50 taisyklę, tai reiškia pramonės komiteto kompetenciją. Pramonės komitetas irgi rengia pranešimą. Aš labai daug dirbau su kolege iš Švedijos, ir mūsų pozicija bendra, panaši pramonės komitete šią savaitę vyks balsavimai. Ir po to jau darbas atiteks mūsų komitetui. Pramonės komitetas parengs pranešimą ir tada sekretoriatas pažiūrės, dėl kurių pramonės komiteto pakeitimo mums reiks balsuoto, dėl kurių ne. Tai čia toks būtų daugiau techninis darbas. Aš norėjau, kad energe... pramonės komitetas daugiau kalbėtų apie energetinius dalykus, o aš gal daugiau apie regioninius, regioninę ekonominę, regiono ekonominę naudą. Dėkoju. E, dėkoju apie pavardu Jan Bžežina. Tikiuosi, kad problemų su čekišku vertimu nebus. Pani spravodajku uklidnit preklad do češtiny. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu Jūs patikinti, kad vertimas į čekų kalbą yra geras, suprantamas. Kitas dalykas dėl pažangiųjų tinklų. Situacija yra gan sudėtinga. Mes gan dažnai susidurėme su šiuo terminu pažangiai tinklai, ypatingai tais atvejais, kai reikia integruoti labai lakius energijos šaltinius, ypač atsinaujančius energijos šaltinius, į dabartinę energijos paskirstimo sistemą. Turiu pripažinti, kad aš bandžiau išspręsti tas problemas ir nekartą tą dariau ir šiek tiek perdedu, bet problemos yra nemenkos, nes visi kalba apie tas pažangios, tuos pažangios tinklus, bet niekas jų nėra matęs. Yra tam tikri pažangių energijos perdavimo tinklų elementai, kurie yra vienu ar kitu būdu e, taikomi įvairiose energijos paskirstimo sistemose, tačiau nėra vienos bendrai išbaigtos e, pažangių tinklų savokos. Tokios, tokio tinklo dar nėra. E, matyti dėl to, kad vis dar yra tyriama, tyriamos galimybės ir praktikoje tai nėra dar įgyvendinta. Aišku, turime baterijas, viskas dėl jų yra gerai. Taip pat turime vandenilio e, gavybos metodą iš vandens, tačiau viskas yra dar bandymo stadijoje ir pramoniniam vartojimui tai dar netinka. Būtent tą ir norėjau pasakyti, kalbant apie pažangiosius tinklus. Kalbant apie pranešėjos e, požiūrį, pranešėja daug dėmesio skiria vienam elementui, o aš tai pavadinčiau pažang, pažangio, pa, pažangiosios regionų sistemos, o ne tinklai. Ji tą patį irgi akcentavo. Nes tiesiog kalbama apie tokių sistemų regionį panaudojimą, jeigu tokios sistemos galiausiai būtų parengtos. Ir aš tiesiog norėčiau pridurti, kad paprašiau, kad komitetas panalizuotų, kiek kainuotų investicijos į pažangiuosius tinklus visoje Europoje. Tie skaičiai, kurie nutekėjo, yra tikrai stebinantys, nes taip, yra daug pozityvių dalykų, kurie yra nuolatos įvardyjami, tačiau reikia tai įvertinti ir kaštų kontekste. Ir aš manau, kad geriausia, ką, ką matome šiame pranešime, kas yra absoliučiai tobula, tai yra ta dalis, kur kalbama apie duomenų apsaugą. Jeigu sistemos, norime, kad sistemos veiktų, reikalinga gauti duomenus, duomenis asmeniniu arba namų ūkių lygmeniu. Jeigu tie duomenys pateks į netinkamas rankas, gali kilti pavojus ir dėl to labai svarbu išspręsti duomenų apsaugos klausimą. Ir manau, kad e, pranešėja jau įspėjo apie tai taip gana aiškiai. Ir dar yra keletas tokių, mano manim, kontroversiškų klausimų. Pavyzdžiui, tai, kad ji prašo, jog iki 13 metų būtų numatyti saistantys tikslai trijose srityse. Esinančių energijos šaltinių efektyvumas, emisijos ir panašiai. Tai yra tie klausimai, kurie vis dar yra aptarinėjami. Ir aš nemanau, kad uh, tai yra tinkama, taigi aš gal net ir ketinu teikti pakeitimą, kur bus bandoma šiek tiek sušvelninti tą e, pranešimo skyrių. O kalbant apie galimus pozityvius poveikius vietos e, darbo rinkai, čia manau, kad e, didžiausias didžiausias, didžiausia nauda Saulės energijos uh, gavybos nauda yra Kinijai. Taigi aš būčiau toksai, netoksai optimistas, net jeigu ir manome, kad, e, kad vietos darbo rinkai tai gali duoti teigiamų padarinių, vis tiek e, čia reiktų kalbėti realistiškiau. O kalbant apie reikiamas sąlygas, e, kuriant pažangių tinklų pagrindą, čia aš sutinku su pranešėja mums reikalingos tokios bazinės sąlygos, netgi jeigu reiks viską daryti labai atsargiai. Ir dar kartą aš norėčiau jums priminti, kokia yra biokūro istorija. Mes buvome labai dideli entuziastai, 10 procentų yra, siekime biokūro energetinėme mišinėje, bet visi žinome, kaip ten galiausiai viskas su tuo biokūru baigėsi. Taip pat Kažina, ar reiktų kartoti ankstesnės klaidas, kurias padarėme dėl saulės energijos. Aš manau, kad mūsų konkurencingumas dėl to sumažėjo, taigi pažangiai tinklai taip, regionis lygmuo taip, tačiau reikalingas atsargus, subalansuotas požiūris ir reikia vertinti visus galimus padarinius. Dėkoju. Ačiū socialistų vardu Karin Kardenbach. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal möchte ich der Kollegin Schröter. Labai ačiū pirmininkė, brangus kolegos. Norėčiau padėkoti poniai Šrioder už e, tai, kad ji buvo pasirengusi visą laiką bendradarbiauti ir iš tikrųjų mes dirbame e, labai sunkiai kartu. Labai geras dalykas e, mūsų tikslas sumažinti, padidinti energetinį efektyvumą, pagerinti pereimą prie atsinaujinančių energijos rūšių. Tačiau mums pavyks tą padaryti tik tada, jeigu visi dalyvaus ir visi bendradarbiaus nepriklausomai nuo to, e, kokią vietą jie užima energetikos pasaulyje. Ar toks bendradarbiavimas yra įmanomas, ar protingieji, išmanieji tinklai iš tiesų įmanomi. Aš e, esu iš Lente e, regiono Vokietijoje, tai pirmas regionas Europoje, kur per 15 pastarųjų metų uh, nebuvo gamindama jokios elektros energijos, tačiau šiais metais rudenį savo gamybą padengėme visą mūsų e, žemės energijos e, poreikį, netgi eksportavome elektrą. Viskas prasidėjo 97 metais, kai vyko phasing out. Daugiau negu 100 milijonų eurų buvo su, e, išnaudota iš, e, dėka e, Europos struktūrinių fondų. Naudojame elektros e, jėgai, e, vėjo jėgainės, panešio dar jau kalbėjo apie tai. E, statybų sektoriuje dirba daugiau negu tūkstantis darbuotojų. E, ir turime 321 e, vėjo elektrinės parką. Tai yra labai ekonomiška, o e, tokiu būdu galėjom staupyti 620 tonų CO2 emisijų. Mes taip pat e, sukūrėme aukštąją mokyklą, kurioje rengiamas jaunimas, norintis darbuotis šioje, šiame sektoriuje, būtent vėjo jėgainių sektoriuje, kad tie jaunuoliai, kurie bus paruošti, būtų kvalifikuoti. Mūsų, mes investuojame į kvalifikaciją, 160 naujų darbo vietų buvo sukurta ir dėka šių išmaniųjų sistemų ateityje turėsime tiek ekonomiškai, tiek ekologiškai tvarų modelį. Labai svarbu, kad finansavimas išliktų ne tik tais tam, kad būtų plečiami tinklai, bet ir tam, kad būtų plečiamos e, kaupimo galimybės, sandėliavimo galimybės. Būtent apie tai šiandieną jau ne vieną kartą kalbėjome ir puikiai suprantame, kad viskas gali funkcionuoti tik tokiu atveju, jeigu piliečiai tam pritars jeigu piliečiai pritars tam projektui ir jeigu mes galėsime išsaugoti duomenis bei e, konfidencialumą kaip galima aukštesnių lygių. Būtent e, todėl mes norime decentralizuotos e, išmaniosios sistemos, kuri leistų apsirūpinti mūsų žmonėms elektros energiją. Ponas Nistelroj. Vandrinis Elroj. Ačiū labai. Norėčiau keletą pastabų išsakyti dėl to, ką čia išgirdau. Aš e, visiškai primen, pritariu e, pagrindiniams mintims išsakytoms pranešime, tai yra vis, viskas yra labai gerai. Manau, kad e, iš tiesų didžiulės galimybės pateikti šį pranešimą plenariniam posėdžiui su kai kuriais regioniniais aspektais. Norėčiau dar kai kuriuos aspektus ir pats paminėti. Aš mačiau, kad buvo kalbama apie valstybės paramą kad turėtų būti atitinkamai kai kas pakoreguota šioje sityje, reikia atitinkamai apie viską pagalvoti. Žinoma, jūs e, galite skatinti mokslo tyriamą į darbą, studijas. O kalbant apie įrengimus, tai aišku, kad e, šioje vietoje turėtų jau veikti laisvoji ekonomika. pavyzdžiui, smart grid atveju. Pažangiųjų tinklų atveju reikėtų pakeisti konkurencingumo kon, e, as, e, kriterijus, tačiau čia reikėtų e, pasigilinti į politinius aspektus. Aš e, pritariu pranešimui bendrai paėmus, tačiau kai kalbate apie Burgenland ir kai kalbate apie mūsų jaunųjų inžinierių parengimą, viskas labai čia gerai. Vakar kalbėjau su Niderlandų atstovais. Jie taip pat užsijima specialistų rengimo klausimais ir jie norėtų bendradarbiauti su kitais regionais, kurie e, sprendžia šiuos klausimus. Iš vienos pusės yra konkurencija, tačiau iš kitos pusės vyksta bendradarbiavimas su tais regionais, kurie e, rengia išmaniuosius tinklus. Bendradarbiavimas tampa įmanomu būtent naujųjų reglamentų dėka. E, e, galbūt reikėtų taip ir toliau veikti, tačiau nelabai aišku, kokie specifiniai klausimai yra susijęs su įtrė komitetu. Visą tai reikėtų išsiaiškinti prieš balsuojant. Horizontas 2020 programoje yra specifinė dalis susijusi su technologijų inovacijomis. Yra numatyta keturios pagalbos paramos rūšys, e, energi... išmanė energetikai. Europoje yra pasirinkti penki centrai tie centrai yra iš tiesų pirmaujantis ir skatime ir toliau tai daryti. įmonėms atsiranda plačių galimybių, iš tiesų visai puikia mintis sujungti technologijas ir politiką. Nežinau iš tiesų, apie kokias energijos rūšis reikėtų konkrečiau kalbėti, ar tai apie geoterminę energiją, ar apie kažkokią kitokią, tačiau šiaip ar taip reikia padaryti, kad vartotojas būtų kaip galima labiau nepriklausomas. Taigi dėl to, kokią energetikos formą pasirinksime, dar reikės pamastyti, reikės E, reikės didinti vartotojo galimybę e, pačiam rinktis. Labai ačiū už pranešimą. Ačiū Nikos Fudzarelos. Έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα, φυσικά είναι κατανοητή. Norėčiau padėkoti poniai e, Šrioter už pranešimą. Uh, Jis yra labai svarbus ir aplinkos sauginė prasme, ir kalbant apie ekonomiką, darbo vietų kūrimą. Šis pranešimas labai svarbus ir mums visam komitetui. Tai yra regioninės plėtros komiteto kompetencijos klausimas, taigi labai svarbu, kad mūsų komitetas parengtų šį pranešimą. Nors ir turėjome sunkumų dėl atsinaunančių energijos šaltinių vis tiek netgi tai ir yra brangiau, nors ne, dabar nebūtinai taip yra, bet vis tiek turime suprasti, kad matėme tiek nelaimingų atsitikimų Junktinėse valstijose, Sardinijoje, Filipinuose ir dabar saloje, Rodo saloje mano šalyje. Tai, ką darome aplinkai, turi milžiniškų padarinių ir teigiama, kad gaivalinių nelaimių, nelaimių kaštai JAV yra 35 milijardai, 5 milijardai Filipinuose, o kiek aukų, kiek nukentėjusiųjų, tūkstančiai žmonių žuvo, nors ne vien tik tai ekonominę naudą turime juk įvertinti, taigi, ekonominę žalą turime įvertinti, taigi turime investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius, ieškoti naujų sprendimų, o ne, kaip teigiama Sterno ataskaitoje, vengti ko, turi, ko, tik tai mokėti už padarinių aplinkai kaštus. Taigi reikia keisti tą energetinę paradigmą. Ir kas yra tie pažangiai tinklai? Pažangių tinklų pagalba netgi mažiausiose miestuose galime užtikrinti energijos tiekimą ir ją, ją ten gaminti. Tai yra labai svarbu, kalbant ir apie tai, kad e, dabar yra mažinami biudžetai. tose salose, iš kur aš esu, Kretos ir kitose salose, turime importuoti energiją. Tai yra 700 milijonų kasmet. Jeigu 700 milijonus, milijonų eurų mes kasmet investuotumėme į atsinaujinančius energijos šaltinius, laimėtumėme daugiau. Taigi labai svarbu kurti pažangiosius energijos gamybos tinklus, nes e, tokiu būdu galime pasinaudoti uh, visais atsinaujančių energijos šaltinių naudojimo moduliais ir juos sujungti su kitais gamybiniais sektoriais - turizmu, laivyba. Netgi laivyba yra čia aktuali ir taip pat transporto sektorius. Taigi tai, ko dabar reikalauja trojka, yra būtent įtraukti tai, ko mes prašėme. Neturėtumėme 700 milijonų eurų mažinti biudžetą skirtą atlyginimams ir pensijoms, bet tuos pinigus verčiau investuokime į pažangiosius tinklus. Taip pat e, tokios strategijos pagalba sumažintumėme nelygybę skirtumas tarp regionų. Kai kurie regionai tikrai turi importuoti absoliučiai viską ir maistą ir energiją. E, turi mokėti už susisiekimą laivais su žemynu. Taigi, atsinaujančių energijos šaltinių, mes galėtume, šaltinių pagalba galėtumėme padėti tokiems regionams. Ir čia ir transporto sektorius, ir laivybos, laivų statybos sektorius, kuris dabar susidūrė su krize, galėtų būti įtrauktas. Taigi, kalbant apie 14-20 metų finansinę, finansų finansinę programą, mes turėtumėme čia padėti regionams planuoti tas investicijas, bet tam reikalingos žinios. Ir kai kurie regionai yra pažangus, bet kai kuriuose regionuose netgi pažangus tinklas, pats terminas nėra žinomas. Taigi svarbu informuoti tuos regionus ir kalbėti apie tokius klausimus su regionais dar vienas klausimas, kuris labai aiškiai minimas Elizabetos pranešime. Ten teigiama, kad tam tikrose valstybės subsidijų kategorijose galime jas suderinti su bendros rinkos reikalavimais. Nes privati rinka tikrai nesijims investicijų į nutolusius regionus ir jų pažangių tinklų kūrimą. Tai dažniausiai yra kalnuoti salų regionai. Kur tokią valstybės pagalbą turėtumėme leisti ir turime apibūdinti tuos regionus. Aišku, išsivyščiusiuose regionuose ir, ir privačių, ir viešų finansų pakaks, bet turime daugiau padėti tiems atsilikusiems regionams, kalnuotiems, salų regionams ir ten valstybės pagalba turėtų būti teikiama ir turėtų atitikti bendros rinkos taisyklės. Komisijos vardu, ponė Skeringer. Prašau, žodis jums. Thank you very much. I'm representing the, the Director General for Region. Labą dieną, aš atstovauju e, regionės politikos generatoratui ir mm, kolega atstovauja energijos direktoratui. Komisija pritarė, kad pagrindinis vaidmo tenka miestams siekiant energetikos našumo tikslų. Mes turime matyti visą energijos sistemą kaip visumą ir ją visą pakeisti. Reikia daug inovacijų dėl generavimo ir energijos e, laikymo, kaupimo. E, reikia didelių investicijų ir atsinaujinančią energiją, energijos našumą, išmaniosius tinklus, taip pat mokslinius tyrimus ir plėtrą šioje srityje. Dėl pažangiųjų tinklų tikimės nemenkų privataus sektoriaus investicijų norėtume dirbti su finansiniais instrumentais šioje srityje, kombinuoti įvairius instrumentus tokius kaip subsidijos, paskolos, mm, e, tam, kad būtų didžioji dalis privačių investicijų ir minimumas valstybinės pagalbos. Kaip kolega minėjo, tai turėtų vykti etapais ir investicijos turėtų būti skirtos vietos projektams, bandomiesiems projektams įgyvendinti, išsiaiškinti, <clears throat> koks modelis tinka tam tikrai vietoviai, kaip pašalinti techninės kliūtis toje vietovėje. Šiuo požiūriu šis pranešimas pateiktas labai laiku ir jis yra naudingas, kadangi pranešime yra konkrečių pavyzdžių, kokios patirties sukaupta. Tai galėtų būti įkvėpimo šaltinis regionams, galvojant apie finansavimo pritraukimą. Neseniai atliktas tam tikras komisijos tyrimas, iš kurio galite susipažinti, kas įgyvendinta Europoje šioje srityje. Susijęs klausimas yra ir valstybės pagalbos modernizavimas, tai pranešime taip pat nurodyta. Kaip žinote, gairės dėl valstybės pagalbos aplinkosaugos ir energijos srityje dar rengiamos. ir jūsų nuomonės į jas bus atsižvelgta, rengiant galutinį projektą. Veiklos programos vyksta ir teisingai pastebėjo ponas Krisogėlas, kad reikia didinti regionų žinias apie sanglaudos fondą, kad regionai gali naudoti sanglaudos fondo finansavimo. Pertodu žodį savo kolegai. Aš esu mažmeninių rinkų skyriaus vadovas. Mes taip pat dirbame su pažangiaisiais tinklais. Porą komentarų papildysiu kolegę. Yra jau pora pažangiųjų tinklų projektų, investuota nemažai lėšų, ne visai tikslu būtų manyti, kad pažangieji tinklai yra miražas, kurie niekada neegzistuos realybėje. Jau yra pora tvirtų atvejų, kaip pažangieji tinklai gali veikti regionuose. Sutinku, kad to nepakanka, sutinku, kad savoka nepakankamai išplėtota, reiškinys nepakankamai išplėtotas, tačiau turime pripažinti tą milžinišką darbą, kuris jau atliktas, milžinišką potencialą. Jų reikia, jų nauda pabrėžta ir pranešime, ir diskusijose. Praktiškai matome konkrečių pavyzdžių. Praeitą savaitgalį matėme, kokia žala gali būti padaryta vienoje valstybėje narėje, jeigu elektros tinklai nesusidoroja su apkrovimu ar mm, su tam tikrų nesuderinimu tarp mm, elektros pasiūlos ir paklausos. Tai šiuo požiūriu aš pareiškimams čia pritariu. Porą dalykų, kuriuos gal reikėjo labiau išryškinti pranešime. Gerai, kad pabrėžiama privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimai. Jų negalime praleisti ir jiems visuomenė turi pritarti. Tai svarbu pažangiųjų tinklų plėtimui, bet taip pat piliečiai turi matyti, kokią naudą tokie tinklai jiems duos. Jie turi pajusti e, konkrečius apčiuopiamus privalumus. Taip pat svarbu, kad e, jie turėtų visiškas garantijas, jog duomenys yra saugomi ir piliečiai patys turi nuspręsti, kokie duomenys kam bus perduodami. Dažniausiai tai bus tinklo operatorius. Pil, bet pilietis turi turėti galimybę suteikti tuos duomenys ir kitoms suinteresuotams šalims, kurios gali teikti papildomas paslaugas tinkle. Dar dėl matavimo sistemų. Pranešime kalbama daug apie sistemas, tačiau nekalbama apie pažangui, mm, pažangiuosius skaitliukus. Ir bet koks dokumentas, kuriame kalbama apie pažangiuosius tinklus, e, reikėtų būtinai kalbėti ir apie pažangiuosius skaitliukus. Turime užtikrinti, kad pinigai skiriami pažengiesiams tinklams būtų e, naudingi ir piliečiams, ir vartotojams, ne tik tai operatoriams. Kai kuriais atvejais taip ir įvyko, kai kuriais atvejais dar reikėtų pasitemti. Mes e, rengiame pranešimus to klausimu, bet mums reikia politinė, politinės parlamento paramos. Ir paskutinė pastaba. Ne tik valstybės narės turi dalyvauti, bet ir regionės valdžios institucijos. Tačiau turime eiti dar į žemesnį lygmenį - vietos valdžia. Tai nenurodyta pranešime, tačiau tas lygmo labai naudingas. Yra toksai merų konventas ir pažangiųjų tinklų idėją reikia perduoti vietos bendruomenėms, merams ir paskatinti juos dirbti, kad ne tik regionai apie tai žinotų. Elizabeth, two minutes. I can't because we are already biting into the next report. Elizabeth, kadangi mes jau įsiveržėme į kito pranešimo laiką, prašyčiau kalbėti labai trumpai. Taip, Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie darbą, apie darbo vietas. Kurti saulės baterijas. Tai dar nereiškia, kad ten, kur bus instaliuojamos tos saulės baterijos, bus kuriamos darbo vietos. reikalinga visa technikų komanda ir instaliavimui, ir, ir e, priežiūrai, ir remontui. Tai labai svarbu ten, kur vyksta, kur gaminama. Labai svarbu atsižvelgti į e, remontą, į priežiūrą, į technologijas įvairias. Visa tai yra aspektai, kurie reikalingi darbo vietų kūrimui vietoje. Ir tai galioja ne tik tai šioje srityje, bet ir kitose. Ir tai tikrai e, darbo vietų kūrimo šaltinis regioninių e, mastų darbo jėga arba gali būti vietoje, arba tą darbo vietą reikia, e, arba, e, arba vietoje galėtų būti, arba ją, tą darbo jėgą reikėtų paruošti. E, aišku, ne vien tik tais iš saulės baterijų galima gauti energiją, dar yra geoterminė energija, tai yra ateities energija ir hidraulinė energija yra e, ypatingai kalnų regionuose, kurią galima panaudoti. Taigi ne vien tik tai saulės baterijos galima naudoti saulės gamybai, nes kiekvienas regionas turi savo e, labiausiai poreikius ir galimybės atitinkančius energijos šaltinius. Aš labai džiaugiuosi, kad komisija ieško, mm, kokiais naujais keliais galima eiti. Jūs tikrai puikius pavyzdžius paminėjote ir labai reikėtų pasižiūrėti, kaip padaryti taip, kad visi dalyvautų šiame darbe, šiame procese kaip, e, kuo aktyviau. Mes e, gyvename rinkos ekonomikos sąlygos, sąlygomis, tačiau vis tik tais nereikėtų pamiršti, koks svarbus vaidmuo tenka e, valstybinės institucijoms. Turi būti įmanoma gauti subsidijas, e, turi būti skatinamos privačios investicijos, reikia sukurti tinkamas sąlygas tam, kad vietinės valdžios institucijos galėtų skatinimo, deramą skatinimo vaidmenį atlikti. Tai, ką jūs paminėjote, brangus kolegos, iš tiesų yra labai viskas teisinga, aš viską priimu domin. E, apie duomenų apsaugą irgi buvo labai daug šnekėta, aišku, tobulėti dar yra kur e, vietinės vyriausybės taip pat yra e, aspektas, kurį reikėtų pabėgti, e, pabrėžti. Labai svarbus dalykas yra išmaniai skaitikliai, tačiau e, tai yra įtre kompetencijos rydis. Tad reikėtų pasižiūrėti, ar jie pakankamai išnagrinėjo šį klausimą, ar nu, numatė, kada pateikti e, pakeitimus ir panašiai. E, ir reikėtų pasižiūrėti, kaip susiderinti mums darbas tarpusavėje, kad būtų apimti visi aspektai. Aš nekalbėjau grinai techniniais klausimais, kadangi turime laikytis 50 straipsnio numatytų nuostatų, tai yra e, įtre komisijos e, aspektai nagrinėtini. Tačiau mums reikia darintis tarpusavėje, kad visi aspektai būtų paliesti. Ačiū bet kokiu atveju už visus pasiūlymus ir labai džiaugiuosi iš anksto mūsų būsimų bendradarbiavimų. Aš Jums dėkoju už darbą, pranešimą. Iš anksto persintėme šešėliniams pranešėjams ir politinių frakcijų patarėjams, nes trūksta laiko pakeitimams. Terminas yra pateikti pakeitimus rytoj per pietus, nes turėsime balsuoti gruodžio mėnesį. Dabar penktas darbo tvarkės klausimas. Vėlgi laiko trūksta. Noriu apie tai perspėti tuos, kurie nori kalbėti apie Lukačievską pranešimą biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė. Žodis jums, gerbiamą pranešėją. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu šešėliniams pranešėjams, ypač koordinatoriui ponui Lambert. Labai gerai, kad jis yra įtre komiteto atstovas, nes e, tai galbūt leidžia tikėtis, jog mūsų rekomendacijas įtre komitetas patvirtins. Ponės ir ponai, visi turbūt suvokime, kad ES vienas iš pagrindinių iššūkių yra energetika, mums reikia energijos nepriklausomumo nuo naftos išteklių. gyvename naujais laikais ir reikia naujoviškų iniciatyvų. Mums reikia tokios pramonės, kurios pagrindas būtų bioenergija. Koks šio pranešimo tikslas? Na, siekiame kurti partnerystę tarp bio pramonės ir ES numatyti finansavimą. Kalbant apie išteklius, tai 2014-2020 metais numatoma, kad 1 milijardą eurų skirs ES ir maždaug 3 milijardus konsorciumas. Kas tas konsorciumas? Tai bus nekomercinė organizacija, Ji stebės biopramonės vertės grandinę. Tai regioniai, klasteriai, e, asociacijos, IT įmonės, beveik bet kas gali kreiptis ir prisijungti prie konsorciumo. Šiuo metu dalyvauja 60 dalyvių, tarp jų KLM oro linijos Unilever kompanija, dalyvauja universitetai, įmonės, startuolės ir kiti norintys dalyvauti šioje novatoriškoje veikloje. Ji gali padėti spręsti ekonominės problemas, bet ne tik tai ir stulbinantis inovacijų šaltinis. Manoma, kad vertė šito sektoriaus iki 20 metų bus maždaug 200 milijardų eurų. Tai ne tik naujos darbo vietos, bet ir kiti privalumai, pavyzdžiui, kaimo vietovių plėtra ir taip toliau. Numatoma privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė, taip pat partnerystė su komisija, siekiant skatinti inovatyvų energijos generavimą, taip pat skatinti vartojimo, plataus vartojimo produktus, gaminamus iš biomasės, skatinti naujus verslo modelius. Tai ir biomasės tieki, tiekėjai, ūkininkai, perdirbimo, rafinavimo stotys ir vartotojai. Taip pat siekiama stiprinti sąsajas tarp skirtingų sektorių. Norėtume, kad būtų statomos modernios biomasės gamyklos. Tie regionai, kuriems sprendžia specializuotis, e, šioje srityje turėtų būti kviečiami į įgyvendinimo komitetą kartu su finansiniais partneriais, su Europos investicijų banku. Tiems regionams reikia suteikti galimybę aktyviai dalyvauti šiuose novatoriškose energijos rinkose. Rengiant nuomonės, tengiamės koncentruotis į tai, kad išryškintume tokių naujų technologijų stipresnį vaidmenį. Ir stengiamės galvoti apie tai, kaip regionai galėtų prisidėti prie sėkmės. Manytume, kad kelias į sėkmę yra požiūris iš apačios į viršų. Turime įtraukti vietos suinteresuotas, suinteresuotus subjektus turime didinti visuomenės suvokimą šitų aplinkosaugos klausimų. Europa susiduria su dar vienu e, makroekonominiu iššūkiu, tai yra stiprinti bendrabiavimą tarp e, oficial, e, valstybinių institucijų, privataus sektoriaus ir mokslinio sektoriaus. Štai tokia piramidė, trikampė piramidė, kurioje bendradarbiautų visi ekonominio gyvenimo dalyviai. Taip pat pranešime kalbu apie intelektinio kapitalo išnaudojimą. Tai yra, kad reikia pasinaudoti vietos teikiamomis galimybėmis, vietos ištekliais, tokiais, kad, pavyzdžiui, vietos ūkininkai. Pirmininkė perspėjo, kad laiko mažai, taigi ilgiau nekalbėsiu, tiesiog padėkosiu dirbusiems ir lauksiu jūsų klausimų. Kadangi ponas Lambert nebuvo ausinių, tai aš jį informuoju, kad jūs jam padėkojate dabar socialistų šešėlinis pranešėjas. Ačiū už šį pranešimą. Manau, kad iniciatyva gera. Aš, tarkim, gyvenu šiaurės, šv, šiaurėje, Švedijos šiaurėje ten didžiuliai miškai. E, Švedijos, šiaurėje, Suomijos šiaurėje ir mes tiekiame milžiniškus kiekius medienos likusiai Europai. E, noriu pasakyti, kad steigiant tokį įmonę reikia suvokti ir riziką. Ir tokiame koncercijame sprendimus paprastai priima tas, kuris daugiausiai sumoka, kurio įnašas didžiausias. Tačiau čia ketinama įtraukti visus, taip pat ir mažus. E, mažus regionus e, tarsi sumanimas yra toks, kad ne tik KLM ir Unileveris viskas spręstų. Taigi, nepamirškime regionų. Yra daug regionų, kurie gamina bio kūrą. Kadangi mūsų komitetas užsima regionų plėtra, tai turime suvokti, kad bio pramonė yra didelė ir neskiriama regionų plėtros dalis. Ši iniciatyva yra sveikintina ir komisija taip pat pateikė naudingų pasiūlymų. Aš tik noriu pasakyti, kad e, nepamirškite tos, tos rizikos, neužmirškite, jog visi turi šitame bendarbiavime dalyvauti, tik tada jisai bus sėkmingas. Fernandės žodis jums. Žaliųjų vardu, ne, jūs nepageidaujate kalbėti. Vadinasi, dabar ponas Van Nistelrooy. Dobžė, bet e, tai nereiškia, jog aš lenkiškai kalbu. Šiaip ar taip, įtre komitete 11 val. vyks diskusijos dėl GTI. GTI. Tai yra pramonės modelis, kai dalyvauja stambus partneriai, kurie nori investuoti. Tai E, atsakomybės prisėmimas už bendrą darbo tvarkę. Kalbama apie maždaug 1 milijardą eurų. Vis dar diskutuojama apie tikslesnę sumą. Ir pramonė ketina investuoti 2,8 milijardo eurų. Labai įdomu, nes tai konkretus pasi ryžimas. Ne tik tai tyrimai, bet ir investicijos į konkrečias biotechnologijas. Štai Elizabet pranešime nuomonėje pabrėžiama, kaip svarbu technologiją skleisti, patį metodą propaguoti. jei pažiūrėtume, kaip anksčiau e, veikdavo tokios, tokios e, bendrosios įmonės, tai daugiausia dalyvaudavo senųjų valstybių narių atstovai. O dabar įsijungia naujosios valstybės narės ir pietų Europos valstybės. E, taigi galimybės atsiveria. Su bioenergetika galima dirbti visur. Ir Rumunijoje, tarkime. Taigi svarbu ta informacijos klaida. Reikia dirbti su pramonė, visuomenė, mokslo institucijomis. Koordinavimas, E, regioninių instrumentų pasitelkimas, tai turėtų apjungti regionus. Nereikėtų tų iniciatyvų vykdyti, vykdyti tik tuose regionuose, iš kur kilusios dalyvaujančios įmonės. Galbūt kai kurios įmonės yra pionieriai, E, tų naujų technologijų naudojimo prasme. Bet e, įgyvenimas turėtų būti skleidžiamas visur. Nes biotechnologijų pramonė turi potencialą visur, visose mūsų teritorijose ir kaimo vietovėse. Dėkoju Jums už šį E, dokumentą, palaikysime kontaktą ir stebėsime pažangą, taip pat matysime, kaip seksis kitame komitete 11 valandą. Ačiū Lambert. Ferachtert, ponas Ferachtert atstovauja Europos komisijai posėdį, jūs turbūt norėsite komentuoti, prašau. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė esu iš Mokslinio tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato. Esu labai dėkingas už e, labai pozityves pastabas, kurias išsakė ir pranešėja, ir dėkoju už pranešimą, kuris labai išsamus ir naudingas. Mes visiškai pripažįstame, kad e, reikalinga visapusiškai integruoti regioninį matmenį. Neįmanoma tokia europinė biologinio kūro strategija, neįtraukiant regioninių strategijų ir priešingai. Tai yra tarpusavėje susiję dalykai ir tuos dalykus turime suderinti, nes jie vieni kitus sustiprina. Ir dabar teikiame pasiūlymą dėl tarybos reglamento, dėl europinės programos. Tai turi būti derinama su regionės politikos priemonėmis ir paramos programomis norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, ką pasakė ponas Nilsenas, kalbant apie sprendimų prieimimo procesą. Labai svarbu, kad tokia iniciatyva būtų visa, visiškai skaidri ir atvira, kad visi galėtų dalyvauti. Taip pat tai neturėtų būti kažkoks tai uždaras klubas, priešingai reiks įtraukti visus, visus interesuotus asmenis, įtraukiant ir regionės valdžios institucijas. Na, o regionai ypatingai yra aktualūs, kalbant apie iniciatyvos e, panaudojimo etapą, tai yra mokslinio tyrimų inovacijų programos ir panašiai. Tačiau inovacijos nėra įmanomos, jeigu nebus uh, produktai pateikti rinkai, jeigu paslaugos ir produktai nebus pasiūlyti vartotojams. Ir tokia iniciatyva sukurs galimybių valstybėms narėms ir regionams visoje Europoje. Ačiū. Dėkoju, Elžbieta, ar norėtumėte dar apibendinančias pastabas išsakyti? Ne? Aš gal tik tai norėčiau padėkoti visiems už pasakytas pastabas. Labai džiaugiuosi, kad visi sutarėme dėl to, koks svarbus tai yra klausimas ir kokį svarbų vaidmenį čia suvaidins regionai ir kad svarbu jos aktyviai įtraukti tam, kad tas projektas pradėtų veikti, kad jis būtų sėkmingai gyventintas. Ir aš tikrai tikiu, kad tokio konsorciumo sukūrimas leis ir vyriausybėms, ir verslo įmonėms, kitoms įmonėms, universitetams ir panašiai politechnikumams, universitetams, mokslinio tyrimų institutams, visiems, visi tikiuosi entuziastingai prisijungs prie iniciatyvos, tik tuomet pasieksime sėkmingų rezultatų. Ačiū. ITRE komitetas ketina patvirtinti pranešimą sausio 9 dieną, tai mums reiks balsuoti gruodžio mėnesį ir pakeitimų patikimo terminas irgi labai trumpas, lapčio 28 diena, 12 valanda dienos. Toks būtų mano siūlomas terminas. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar aštuntasis darbo tvarkės klumstas. Ponas Cilagė, aš kiek suprantu, keičia pono Guodmanį dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų sadėsnių duomenų. Prašau, ponas Cilangė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, mėly kolegos. Įvarso vardu pirmiausia norėčiau atsiprašyti, jis negalėjo atvykti į šios savaitės regionės plėtros komiteto posėdį. Ir aš pristatysiu jo nuomonę apie statistinis duomenis dėl makroekonominio disbalanso procedūros. Komisijos pasiūlymas yra parengtas atsižvelgiant į politinį kontekstą, kad reikia stiprinti ES ekonominę valdyseną. Europinis semestras, stabilumo augimo paktas, strategija, kuriant darbo vietas, Tai yra svarbus dalykai. Ir komisija savo pasiūlyme išdėstė taisyklės dėl iš ankstinio susiekimo, prevencijos ir makroekonominio disbalanso korekcijų. Disbalanso, kuris atsiranda arba vyrauja Europos sąjungoje ir eurozonoje. Taigi pranešėjas atsižvelgia į kelis aspektus ir pabrėžia, kad strateginiai investiciniai fondai, kalbant apie kaimo plėtros fondą ir žuvinkystės fondą, sudaro labai nemenką sumą kalbant apie kiekvienos valstybės narės viešasias investicijas ir jų suspendavimas gali padidinti makroekonominį šalies disbalansą. Taip pat pažymima, kad lėšų išmokėjimo sustabdymas gali išprovokuoti disbalanso procedūrą ir suspendavimas naudojamas kaip paskutinė galimybė atsižvelgiant ir tinkamai išanalizavus nedarbo, skurdo ir GDP rodik, e, BVP rodiklius. Pranešėjas pabrėžia, kad labai svarbu, jog statistiniai duomenys būtų aukštos kokybės ir pateikiami laiku. Tam reikalingas artimas bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Taip pat akcentuojama, kad norint nuosekliai taikyti makroekonominio disbalanso procedūrą, kokybiški statistiniai duomenys, kuriuos teikia valstybė narė, yra labai svarbus. Pranešėjas pritarė komisijos pasiūlymui palikti atvirą rodiklių sąrašą, kurių pagrindu yra analizuojama situacija ir siūlo atitinkamą makroekonominio disbalanso nustatymo procedūrą. EPP šešėlinį pranešėją ponė Lukačevska. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau do dokumentu e, głównego. Zgadzam. Norėčiau padėkoti e, pranešėjai už įdomius e, pakeitimus. Dėkoju kolegai už jų pristatymą. Man atrodo, kad e, tinkami statistiniai duomenys leidžia tinkamai reaguoti į situaciją Europos lygmenių ir tokiu būdu ES gali sureaguoti tinkamai makroekonominį disbalansą. Taigi tie statistiniai rodikliai yra labai svarbu, svarbu, kad jie būtų patikimi ir kad pati statistinių duomenų surinkimo sistema būtų patikima ir kalbant ne tik apie duomenų surinkimą, bet ir jų pristatymą. Tai ypač kal, svarbu kalbant apie makroekonominio disbalanso statistinius duomenis. Tai yra, jie yra labai svarbus ir dėl to reglamento tekstas turi būti nuoseklus ir negali jame būti jokių iškeltą abejonių. Taigi, kokiais ištekliais yra naudojamasi ir kaip yra apdorojami tie statistiniai duomenys yra labai svarbu ir mums reikalingas artimas bendradarbiavimas su e, nacionalinėmis statistikos tarnybomis ir reikalingi geresni statistiniai duomenys apie projektus, kurie vykdomi tarp valstybinių lygmenių, taip pat apie kaimo ir miestų regionus. Jeigu turėsime tinkamus statistinius duomenys, geriau žinosime, kaip plėtojama ekonomika ne tik valstybės lygmenių, bet kalbant konkrečiai ir apie ES regionus. Taigi tai yra susiję su mano anksčiau išsakyta mintimi. Ir aš savo pakeitimus dar siūlysiu. Pirmininkė peticijos nėra, bet Nikos Hrisogelos dar pasisakys žaliųjų vardu. Mums reikalingi aukštos, koky, aukštos kokybės statistiniai duomenys, tinkami duomenys, tinkamas, tinkamas jų pristatymas ir atsiskaitimas, bendrai vertinant, kas vyksta makroekonominių lygmenių. Turime tinkamai vertinti valstybių narių pateiktas ataskaitas ir neturėtumėme ir turėtumėme, atsiprašau, turėti atvirą rodiklių sąrašą ir turėtumėme pasikalbėti apie tai, kaip tie makroekonominiai rodikliai yra susiję su socialinės anglodos klausimais, neligybė, aplinkosauga, švietimo sistemomis ir panašiai, nes gan dažnai tie rodikliai neatskleidžia realybės. Taigi tie rodikliai turi būti įvertinami bendrai ir įvertinami kitų veiksnių kontekste, nes skaičiai gali būti klaidinantys ir nėra svarbiausia žinoti, kad sumažėja deficitas, turime suvokti, kas įvyko socialinės anglodos rytyje, kas aplinkosaugos rytyje įvyko ir panašiai. Taigi, Aš manau, kad tos diskusijos e, truks kurį laiką. Ir kai susitarėme dėl taisyklių, tuomet, aišku, valstybės narys tų taisyklių turi laikytis ir turi būti numatomos sankcijos jau nesilaikantiems. Dabar, ar tos sankcijos turėtų būti labai didelės? Aš būčiau linkęs e, pritarti mažesnėms sankcijoms. Bet čia iškyla problema, kas už tas sankcijas sumokės. Nes daugeliu atveju mes baudžiame visuomenę, tikrai ne vyriausybę ir ne statistikos tarnybas, kurios gal manipuliavo duomenimis. Ir dar vienas dalykas. Daugiau svorio reiktų suteikti tam, kokį sprendimą priima parlamentas, o ne taryba. Taip pat pranešime turime aiškiai pabrėžti, jog čia yra du skirtingi dalykai. Viena vertus sankcijos, nes, tarkim, nebuvo nusiųsti tinkami duomenys ir ataskaitos, bet antra vertus mes pasisakome prieš tai, kad tai būtų susijęma su sankcijomis valstybei nariai ar regionams. Kad nebūtų automatiškai uh, tanko, taikomos sankcijos, jeigu nesilaikoma makroekonominių rodiklių. Mes nenorėtumėme, kad pranešime būtų daroma nuoroda į sankcijas už tai, kad nebuvo laikomasi makroekonominių tikslų ir rodiklių. Tik tuo atveju, jeigu duomenys ir ataskaitos yra neteisingos, turi būti taikomos sankcijos, o ne dėl rodiklių nesilaikymo. Uh, Dabar e, suteiksiu dar žodį ir komisijai, bet prieš tai dar Eurostato ir komisijos atstovams norėčiau užduoti klausimą. Gal gei kalbės greitai. Norėčiau jų paklausti. Ar turime pakankamai išplėtotas sistemas, kurių pagrindų galėtumėme įvertinti, kaip makroekonominis disbalansas daro poveikį kitoms sritims ir kitoms šalims. Norėčiau Galio Guei iš Eurostato paklausti apie tai. Ačiū, pirmininkė. Kalbėtojas neįsijungia mikrofoną. Yeah. Thank you. Ačiū, pirmininkė. Aš gal iškart ir atsakysiu jūsų klausimą, Ir atsakydamas noriu pabrėžti, kad esame parengę rodiklių švieslentę ir papildomus rodiklius esame numatę. Pavyzdžiui, komisijos ataskaitoje šiais metais yra siūloma štu, yra parengti aštuoni rodikliai, kur kalbama apie socialinius klausimus. Taigi, pagrindinė mintis yra turėti išsamius, išsamų duomenų rinkinį, atlikus tinkamą ekonominę analizę tiek valstybėje narėje, tiek kalbant ir apie tai, kokių potencialiai padarinių tai gali būti poslinkiams įvairiose valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti, kad Esame susipažinę su nuomonės projektu, kurį parengė komitetas. Sveikiname tą nuomonę ir manome, kad nuomonės projekte numatyti elementai yra puikus diskusijų atspirties taškas. Komisijai aukštos kokybės statistiniai duomenys e, taikant makroekonominio disbalanso procedūrą yra labai svarbus. Ir mes siūlome būtent parengti stiprų statistinių duomenų monitoringo pagrindą tam, kad tos rekomendacijos, kurios bus pateiktos procedūros metu, būtų grindžiamos nenuginčiamais faktais ir duomenimis. Taip pat mes e, sveikiname jūsų paramą aukštos kokybės statistiniams duomenims, makroekonominiam disbalansui ir disbalanso procedūros pritaikymui, pritaikymo atvejui nuomonės projekte yra kalbama apie tai, kad išsami komisijos Išsamioje komisijos analizėje reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės ypatingas aplinkybės, ypač kalbant apie socialinius aspektus, užimtumą, nedarbą, ekonominį augimą, BVP augimo padėtį. Mes sveikiname tokį siūlymą ir manome, kad tai yra teisingas siūlymas ir mes būtent taip ir padarysime. Dabar sankcijos. Sankcijos yra skiriamos tik tai tais atvejais, kai yra manipuliuojama duomenimis. Ir mes manome, kad manipuliavimas duomenimis nėra priimtinas dalykas, dėl to e, mūsų manimų reikalinga tokia sistema, kuri atgrasytų nuo manipuliavimo statistiniais duomenimis ir nuo galimybės siūlyti sankcijas. Taigi šio pasiūlymo kontekste sankcijos yra skiriamos tik tai manipuliavimo atveju. Ar tas manipuliavimas yra tyčinis ar dėl neapdairumo įvykęs. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Žinau, kad Nikos lyg tai dar norėjo sureaguoti. Turiu du klausimus. Žinome, kad dažnai, tarkim, kaip ir kaip Graikijoje buvo pačioje pradžioje, tiesiog pasikeitė tai, kas turėjo būti įtraukiama į makroekonominius e, statistinius duomenius, pavyzdžiui, ginklų pirkimai ir panašiai. Tai reiškia, kad nėra tokio nusistovėjusio labai aiškaus sprendimo dėl to, kas turi būti įtraukiama į, tuos, į tas ataskaitas, kokie konkrečiai rodikliai turi būti įtraukti. Tai pirmasis dalykas. Ir netgi dabar man susidaro įspūdis, kad Graikijos ataskaitose ir reikalavimai netokių pačių rodiklių kaip kitoms valstybėms. Ir taip pat pradžioje sakėte, kad čia svarbus yra ir socialiniai rodikliai, kad jie irgi turi būti įtraukami. įtraukiami. Tačiau trojka į socialinius rodiklius neatsižvelgė ir finansa, finansinio konsolidavimo e, situacijoje nebuvo atsižvelgiama į tai, kad tai sužlugdys socialinę sistemą. Jūs teigiate, kad yra atsižvelgiama į socialinius rodiklius, tačiau taip nebuvo kai buvo primti politiniai sprendimai dėl biudžeto. Taip, tie rodikliai yra, galime stebėti, kaip kas vyksta, tačiau kaip tie rodikliai įtakoja sprendimus dėl deficito ir biudžeto pakoregavimo. Pirmininkė. Šis klausimas gal nebūtinai Eurostato yra, bet jeigu jūs galite atsakyti, būtų puiku. Ir dar Olgi Vlasik nori užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. išklausęs tų diskusijų, supratau aiškiai vieną dalyką. Būtent, kad mums reikalingi geri statistiniai duomenys tam, kad ES apskritai galėtų tinkamai veikti. Ir jeigu yra eigoje problemų, jų, jų iškyla, tuomet bent jau e, tos problemos privers e, valdžios instituciją su, suvienodinti metodiką. E, Aš manau, kad pranešėjo nuomonė teisinga, čia nereiktų daugiau spaudimo daryti. Ačiū, gal Eurostato kolega dar galėtų pakomentuoti ir po to gal ponas Klakis dar kažką pasakys. Pirmiausia, Eurostato atstovas, dėl be mikrofonų. Tiesa, kad tas klausimas gal labiau yra skirtas stebint biudžeto ir imantis veiksmų e, po biudžeto politikos ir ECOFIN čia yra daugiau kompetencija, bet aš manau, kad tai atsispindi taip vadinamoje skubos tvarka taikomo mechanizmo ataskaitoje, kuri paskelbė komisija šių metų vasario mėnesį. Ir ta analizė, kurią atliekame apie kiekvieną valstybę, joje yra atsižvelgiama ne tik vien tik tai į makroekonominius rodiklius, bet taip pat atsižvelgiama ir į papildomus socialinius rodiklius. Ir aš manau, kad tai yra tų ataskaitų tikslas ir procedūros tikslas. Būtent pasirūpinti, kad statistiniai duomenys būtų teikiami ir juose atsispindėtų ir socialiniai aspektai. Ir man atrodo, kad klausimai dėl makroekonominės politikos ir strojkos, čia gal Ekvinas galėtų e, į tuos klausimus atsakyti. Ačiū. Pone Skilagija, ar norėtumėte apibendrinti diskusijas? Įvaro Guodmanio turėtų būti čia išsakytos pastabos. Aš įsivaizduoju, kad po pakeitimų jisai pasiūlys kompromisus e, tam, kad būtų visiems primtini, primtinas tas tekstas. Taigi, ekonomikos reikalų komitetas ketina tvirtinti šį pranešimą vasario 13 dieną, taigi mes turime daugiau laiko pakeitimams. Pakeitimai teikiami iki gruodžio antrosios dienos, 12 dienos, valandos dienos. Taigi galite iki, iki gruodžio antrosios teikti pakeitimus. Ačiū, dėkoju Eurostato atstovui. Dabar grįžtame prie šeštojo darbo atvarkės klausimų. Ponas Celer jau atvyko, tai yra ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas. Tai yra e, Joachimo Celer nuomonė. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Šių metų kovo mėnesį komisija pristatė žalėją knygą. Ten buvo paliesta labai daug klausimų siekiant išsiaiškinti, kokios pasiekmes atneš nauji, e, naujos taisyklės finansiniai programai kokios pasiekmes infrastruktūroms bei mažoms ir vidutinėms ir ne tik teisioms, bet ir didelėms įmonėms. Komunos, regionai, mažos ir vidutinės įmonės regioniniu mastu joms tiksliau reikia e, finansavimo ir mes pristatys, pristatė, pristatysime nuomonę šito klausimu. Finansų rinkose dėl naujų taisyklių atsiranda sunkumų. Bankams reikaling, stabilizuoti reikalinga labai didelis kapitalas. rizikos įvertin, įvertinimas reikalingas visą tai kainuoja ir aišku turės didelės įtakos ilgalaikiams projektams. Kai kurie projektai, kuriems numatyta tam tikras laiko, ko gero užsites ir dėl to mes turime numatyti tam tikrą darbo tvarkę, turime pasižiūrėti, kas jau yra numatyta, sakykime, mūsų komitete yra numatyta struktūriniai fondai skirti viešajam finansavimui. Tačiau yra ir e, nacionalinio finansavimo galimybės bei nacionaliniai finansavimo instrumentai, subsidijų nacionaliniai instrumentai. Yra galimybės gauti finansavimą iš e, viešųjų bankų, iš privataus sektoriaus. Dabar paaiškėjo, kad e, finansinės krizės metu, kurios mes dar iki galo neįveikėme, kad e, didelės ir mažos, tai yra vidutinės įmonės nukentėjo nuo to, kad sunkiai gauna kreditus, valstybės nenumato ilgalaikių kredito ir BMI labai nukentėjo nuo rinkos viravimo, kadangi labai kito procentai Labai nedaug buvo pinigų dideliems projektams finansuoti, reikėjo arba ieškoti kitų finansavimo šaltinių, arba stabdyti projektus. Į visą tai reikia atsižvelgti. Ir dėl to Šiame pranešime aš pasistengiau išskirti aštuonis punktus. Jis siekiama išsiaiškinti, kaip, nustat... kaip spręsti infrastruktūros klausimus, mažų ir vidutinių įmonių klausimus ir taip pat kaip spręsti įvairius klausimus, kurie svarbus nacionaliniai ekonomikai. Mes galėjome konstatuoti, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse, kurios yra purtomos e, krizės, labai didelis padidėjo nuskurdimo atveju, o įvairūs fondai gali veikti tik tais labai ribotai arba visai negali veikti. Taigi, kaip matote, finansavimo srityje yra pakankamai didelė košė. Jei paimsime Vokietijos pavyzdį, tai pamatysime, kad šparkasės ir bankai buvo regionuose patys stabiliausi finansavimo šaltiniai, tad į tai turėtų komisija atsižvelgti. Reikia atsižvelgti į tai, kad kooperatyviniai bankai, sakykime, šparkasės, neturi būti paliktos nuo šalyje, numatant naują finansavimo sistemą, reikėtų matyti e, vietą ir toms šparkasėms e, taupamosioms kasoms. Iš to visi tik išloš. Dabar pavardžių minėti nenorėčiau, tačiau reikėtų e, konstatuoti, kad Europos investicijų bankas skiria milijardus įvairių projektų saugumui užtikrinti bei e, finansiniams instrumentams paleisti. Bet dažnai tie instrumentai nebūdavant naudojami. E, tiesiog reikėtų, norėčiau paklausti, ar iš tiesų taip sudėtinga tuos instrumentus naudoti. Kol kas atsakymo neturiu. Tačiau pranešime reikėtų nurodyti, kad per Europos investicijų banką to, tais atvejais, kai negalima gauti klasikinio finansavimo, galima gauti kitokį finansavimą ilgalaikiams projektams. Taip pat e, norėčiau konstatuoti, kad Europos centrinis bankas skiria milijardus privatiems bankams, stengiasi pritraukti investicijas, tačiau e, Deja, tie mėginimai nepavyko, nes e, finansai buvo išnaudoti bankams gelbėti. Tuo tarpu, kai galėjo būti panaudotos VMI. visi tie punktai turėjo būti paliesi ir aš e, tą ir bandžiau padaryti savo pranešime. Žinoma, kolegos pateiks pakeitimus ir e, ekon komitetas pateiks pakeitimus, kas dar labiau patobulins tą pranešimą. E, ekon je ravno ta teden obravnaval to poročilo na svojem, um, kot, kot glavno, glavni odbor, ki se ukvarja s to temo in zato mislim, da je. Ačiū labai gerai, kad mes pareikšime nuomonę kaip regionų komitetas. Dėkoju pranešėjai. Nuomonė mums pateikta, jos e, projektas pateiktas laiku. Pritariu pranešėjui kad ilgalaikės investicijos svarbios, o sanglaudos politikai ar tik nesvarbiausias vaidmo tenka Europos Sąjungoje, nes iš sanglaudos fondų gali atsirasti tvarus ekonomikos augimas, naujos darbo vietos ir regionų skirtumų sumažinimas taip pat skirtumų tarp valstybių narių sumažinimas. Reikia pabrėžti bankų vaidmenį. Iki krizės jie skolino per daug. Tad, tačiau dabar skolinimo kriterijai nepaprastai sugriežtinti. Bankai nenusiteikia jų švelninti, o namų ūkiams ir verslui paskolų, paskolų būtinai reikia, todėl reikia alternatyvių finansavimo šaltinių Europoje. Čia svarbus pasidaro inovatyvus finansiniai instrumentai. Čia dokumente paminėti finansavimo šaltiniai yra vieni svarbiausių. Per septynerius būsimus metus turime pritaikyti tuos finansavimo instrumentus, kad padėtume mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir toks finansavimas duotų dauginamai efektą svarbu yra ir privataus bei valstybinio sektoriaus partnerystės. E, taikant tokius finansinius instrumentus yra svarbiausia teisinis aiškumas ir skaidrumas, kad valstybės narės suprastų, kaip jais pasinaudoti. Tokių iš anksto parengtų, angliškai vadinamų off-the-shelf instrumentų e, naudojimą turėtų paaiškinti komisija. E, dėkuoju toliau žaliųjų vardu Nikos. Čia kalbame apie svarbų dalyką ilgalaikį Europos ekonomikos finansavimą. Turime mažinti skirtumus, siekti socialinės įtraukties, kurti darbo vietas. Tai yra Europos 2020 strategijos tikslai, socialinės anglaudos tikslai. Jų niekada nepasieksime, jei nebus mūsų ekonomikos ilga, jeigu nebus mūsų ekonomikos ilgalaikio finansavimo. Kokia pagrindinė šiandien problema? Ogi būtent tai, kad krizė skirtumus neligybę padidino. Nors daugelį metų stengiamės tą, tą, tą spragas užkaišyti ir tarp regionų, ir regionų viduje skirtumų labai daug. BVP rodikliai galbūt rodo, kad yra kažkoks ekonomikos augimas, tačiau daugybė problemų susijusių su nedarbu ir su so socialinės sanglaudos trūkumu. trūkumu. Valstybinio finansavimo reikia, tačiau europinis biudžetas yra mažinamas. Taigi ir viešųjų finansų mažėja, bet ir privataus finansavimo mažėja. Pasaulio ekonomikoje pinigų juda labai daug, bet tačiau jie nenukreipiami ten, kur reikia, tarkime, į regionus. bankai taip pat e, netlieka reikiamo vaidmens, todėl kad jaučiasi pažeidžiami, todėl kad projektų finansavimas susijęs su rizika. Prašymai dėl investicijų nepriimami bankuose Netgi tais atvejais, kai 80 procentų finansavimą garantuoja ES, vis tiek bankai baiminasi skirti 20 procentų. Taigi visi finansavimo šaltiniai užsikimšo. Turime bankų sektorių e, restruktūrizuoti, konsoliduoti. Jų vaidmuo turėtų būti realios ekonomikos finansavimas. Todėl bankų priežiūra ir konsolidavimas yra labai svarbus. O visuomenė neturėtų mokėti už tą bankų konsolidavimą, nes kaštai milžiniški. Mes bankams metame milžiniškus pinigus, bankai juos pasilieka savo. Graikijoje bankams duota 50 ar 60 milijardų eurų. Bet e, labai mažai iš tų milijardų pasiekia mažas vidutinės įmonės. Europos ba e, centrinis bankas skiria pinigų, tačiau negali jų skirti tiesiogiai valstybėms narėms. Turime užtikrinti kažkaip, kad tie pinigai pasiektų realią ekonomiką, nes ten labai trūksta likvidumo. Štai kodėl mums reikia alternatyvių finansavimo metodų. Pateiksiu pavyzdį. Kooperatyviniai bankai, bankų kooperatyvai, jie, jų sveikata valstybės narse daug geresnė, nes jie neišdalyjo daugybės blogų paskolų. Vadinasi, reikia juos pasitelkti. Tai būtų geriausias instrumentas, nes dauguma jų skiriamų paskolų yra skirta realiai ekonomikai, socialiniams įmonėms, mažoms vietinėms įmonėms. Sisteminiai bankai finansuoja realią ekonomiką tik tai labai nedaug. O socialinė ekonomika, kooperatyvinė ekonomika yra daug svarbesnė, kuriant darbo vietas. Mes privalome rasti paramos būdus, kaip paremti bankų kooperatyvus. O Europos komisija turėtų e, steigti projektų obligacijas regionuose Regionams trūksta galimybių išleisti projektų obligacijas arba ekologinės obligacijas. Pavyzdžiui, tokiais atvejais, kaip anksčiau kalbėjome apie pažangiuosius elektros tinklus. Turime sukurti vietos lygmenių patikimas finansavimo paradigmas. Europos centrinis bankas šiuo metu nefinansuoja valstybių, kurios netitinka jo tikslų. Ir jei laikoma, būtų laikomasi makro sąlygų, niekas nesugebėtų finansuoti valstybės kurios laikytosi makroekonominių reikalavimų, nesugebėtų gauti finansavimo iš alternatyvių šaltinių. Tad kaip joms pasinaudoti kofinansavimu iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų? Be to, valstybės narse reikia ieškoti galimybių mikrofinansavimų, mikrokreditų jauniems verslininkams, mažoms įmonėms. Labai svarbu padėti tiems žmonėms, nes didžiosios įmonės galbūt gauna finansavimą, na, tačiau jaunas verslininkas, kuriam reikia kelių tūkstančių eurų veiklai pradėti, jam tokį finansavimą iš bankų gauti nepaprastai sunku dėl garantijų ir taip toliau. Tačiau juk kelių tūkstančių eurų pakanka verslui įsteigti. Ir reikėtų padėti jiems juos kažkur gauti. Kitas finansavimo šaltinis verslui galėtų būti Europos struktūrinių investicijų fondas. Mano šalyje, e, tarkime, jei esate verslo įmonė, tokio finansavimo negalite gauti. Žinau, kad e, tam tikri verslo projektai buvo atmesti. Tai jau diskriminacija, mano nuomonė. Parlamentas turėtų reikalauti, kad visos finansavimo kliūtis, visos, e, bet koks diskriminavimas, kooperatyvų ir socialinės ekonomikos diskriminavimas turėtų būti nutrauktas. Dėkoju už pranešimą, nes jis įdomus. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kalbėjusiems kolegoms. Šiuo komisijos pasiūlymu reikia pasidžiaugti visoms valstybėms narėms, ypač naujoms valstybėms. Paaiškinsiu, kodėl. sus, susipažinus su komisijos 7 ir 8 e, komisijos pažangos pranešimu apie sąanglaudos politiką, paaiškėja, kad finansinė krizė konvergencijos procesą sustabdė. Įvyko regresas. Praraja tarp regionų netgi pagilėjo. ir labiausiai nukentėjo silpniausi regionai. Viso, viso to priežastis yra aiški ekonominė krizė. Reikia tai pripažinti. Mano šalyje, Rumunijoje, kaip ir turbūt kitose panašiose šalise, įvyko štai, kas mes išgelbėjome bankus nuo krizės. Bet ar tie bankai atitinkamai stengiasi išsaugoti apginti mūsų šalių ekonomikas. Šiame pranešime siūlomas veiksmingas instrumentas, kuris, kuris turėtų būti naudojamas visoje Europos Sąjungoje. Tai yra plėtros projektai. Likščiol tokie plėtros projektai buvo blokuojami Rumunijoje ir kitose šalise, nes nebuvo finansavimo. Kalbame apie viešojo administravimo projektus, mažų, vidutinių įmonių projektus. Iki krizės paskolas buvo galima lengvai gauti. O dabar, kai mūsų valstybės stengiasi plėtoti rimtus projektus, pinigų srautai išdžiuvo. Rumunijoje tai skaudžiai jaučiasi. Daugybė projektų atsitrenkė į sieną, nes išseko pinigai. Ponas Celler pristatė kooperatyvinių bankų modelį. Juos tą modelį reikėtų vertinti ir jį išnaudoti. Rumunijos bankų sektorius 90 procentų privatizuotas ir dirba pagal nurodymus tų bankų, kurie yra savininkai, tai yra vakarų Europos bankai. Mums reikia prognozuojamumo, kad galėtume aukti vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Aš pono Celler pasiūlymais e, džiaugiuosi ir jiems pritariu. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę, bet man atrodo, komisija žodžio neprašo, ne. Ponas Blesak. Vlasak. Ponės ir ponai, šią progą pasinaudo, pasinaudosiu ir padėkosiu ponui Celer. Mums tokio požiūrio į ateitį reikia, tačiau keista, kad komisijos atstovų nėra. Juk mes žinome, kokios mažo ir vidutinio verslo finansavimo problemos. 2011 buvo priimtas veiksmų planas šioms problemams spręsti. Noriu paklausti komisijos, kokių veiksmų imtasi, kokie planuojami, kad matytume bendrą vaizdą, papildymą pono Celler pranešimo, tačiau dėja komisijos nėra. Na, regio direktorato kolegos čia dalyvauja, tačiau, man atrodo, šitas klausimas yra vidaus rinkos direktorato kompetencija. Galime raštu kreiptis į juos. Pakeitimų data yra labai greitai, 28 diena. Turime priimti dokumentą, e, patvirtinti gruodžio mėnesį, nes ekon tvirtina sausio mėnesį. Bandysime rasti būdų gauti komisijos komentarus. Pakeitimų terminas yra rytoj per pietus. Atleiskite, aš pabaigsiu savo mintį ir tada suteiksiu žodį jums. Taip pat, kaip kolegė minėjo, buvo nuomonė išsiusta pakankamai anksti kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Ir dabar pranešėjui noriu suteikti baigiamąjį žodį. Ačiū Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms, ypatingai poniai Klyva Kikoš, Klyvo Jevoš, visiems už labai teisingas ir taiklės pastabas, kurios tik patvirtina mano mintis. Gilindamasis į šią temą, supratau, kad nepakankamai pasinaudojama esančiomis galimybėmis Centrinis Europos bankas stengiasi, kad palūkanos būtų labai mažos. Jis aprūpina bankus e, grinais pinigais labai žemais procentais, bet paskui patys bankai užsuka kreditų kranelius. Mums reikalingi dideli projektai, e, kurie gautų ilgalaikį garantuotą finansavimą. Galima nuogastauti dėl kiekvieno ilgalaikio projekto keliamos rizikos, tačiau mums kryptis yra pakankamai aiški, mums reikalinga e, tvari ekonomika, mažos ir vidutinės įmonės joje turėtų at, atlikti didelį vaidmenį, inovacijos, infrastruktūros, e, Visą tai sutelkus tuos instrumentus į vieną vietą valstybėms narėms, kurios atsidūrė krizinėje situacijoje, galėt, e, leistų lengviau paskirstyti riziką ir lengviau atremti krizės keliamus instrumentus. Kasgi atsitiko su tais instrumentais? Finansinis instrumentas, kuris leidžia užtikrinti ilgalaikį finansavimą, tai yra būtinas dalykas ir kaipgi atsitiko, kad jis nebenaudojamas. Ko trūksta toje sistemoje? Aš manau, kad trūksta globalios vizijos. konkreč, konkrečias aplinkybės reikia nagrinėti konkrečiai e, ir su struktūriniu fondu jau turime tam tikras reformų užuomasgas. Vienas kolega sakė, kad dabar reikėtų patikrinti, kiek tos, įmonė, e, kiek tos priemonės kurias siūlome valstybių narių piliečiams, yra panaudojamos valstybėse narėse kartais vyriausybės, nacionalinės vyriausybės turėtų labiau įtikinamai pateikti savo regionuose tuos instrumentus, kad galima būtų panaudoti juos mm, vietinėme lygmenyje. Daug geriau panaudoti negu dabar. Ačiū. E, pakeitimus teikite iki 28 lapkričio, balsavimas vyks paskutinėme mūsų posėdėje gruodį, o dabar pereiname prie kito klausimo darbo tvarkėje. Europos komisijos 7 ir 8 pažangos ataskaita. Pone Vilija, ačiū pirminkė, mėly kolegos. Tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, kuris pirmiausia turėjo uh, būti susijęs tik su septintaja pažang, komisijos pažangos ataskaita, po to buvo pakeista ten, pakeistas pranešimas ir buvo įtraukta, at, įtraukta ir aštuntojo pažangos ataskaita dėl esangdos politikos. Taip pat kalbama apie 13 metų strateginį pranešimą dėl programų įgyvendinimo 2007-2013 metais. Sanglados politikos vienas tikslų yra stiprinti sanglaudą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Kad būtų pasiekta tų tikslų ir kad būtų įvertinta programos ir priemonių sėkmė, reikia atlikti tinkamą analizę, kuri yra grindžiama patikimais ir komparatyviniais duomenimis. Ekonominė krizė sulėtino sanglaudos procesus ir išryškino regionų skirtumus matome, kad regioniai, egzistuoja regioniai skirtumai dėl BVP, bet jie dėl sanglos politikos sumažėjo ir sanglos politikos tikslas yra apibrėžti tikslus ir jų pasiekti, siekti, jų, jų siekti ir daugiau dėmesio skirti lėšų panaudojimui, o ne tikslų vertinimui. Dabar lėšų lėšos įsisavinamos tik tai 50 procentų ir tai rodo, kad procesas yra per lėtas. Laikotarpis nuo paraiškos pateikimo ir lėšų panaudojimo yra per ilgas, ypatingai MVI. Turime pasirūpinti, kad būtų numatytas bendra finansavimas, nes dabar problema ta, kad mažiau išsivyšiusiose teritorijose da, visiškai yra priklausoma, jos priklausomos nuo sanglaudos fondų lėšų ir viešos investicijos keičiamos ES finansavimu. Strategija 2000 iki 2020 metų. Čia tikslai yra svarbus, tačiau neturime pamiršti ekonominių, socialinių, teritorinės anglodos tikslų, kuriems kyla grėsmė dėl ekonominės krizės. Dabar daugiau dėmesio turime skirti investicijoms, infrastruktūros projektams, pagrindinės tokiuose srityse kaip transportas, ryšiai, energetika. Dėl krizės socialinė atskirtis grėsia didesniam kiekiu žmonių. Reikia surasti sprendimų, reikia daugiau dėmesio skirti tokioms politikos sritims, kur būtų numatytos tvarios galimybės ir būtų užtikrinama socialinė įtrauktis. Reikia įvertinti geriau atitinkamas priemonės ir jas geriau derinti. Aš planuoju pas, pasiūlyti irgi pakeitimų šiam pranešimui ir taip pat, aišku, aš mielai laukiu kolegų papildymų. Ačiū. Dėkoju. Tomo Deutsch nėra, niekas jį, jo nekeičia, tada Jens Nilsenas. Ačiū, pirmininkė. Ši, šiame pranešime kalbama apie istoriją. Kalbama ir apie statistinius duomenis, kurie yra pateikiami ataskaitose. Tačiau labai svarbu, kad mes sustiprintumėme tai, kas jau buvo pasakyta. Turint omeny ypatingai 14-20 metų finansinį laikotarpį. Mes turime atsižvelgti į svarbius dalykus statistiniuose duomenyse ir juos įtraukti. daugiau būtų galima kalbėti apie pažangę specializacijas, daugiau galima kalbėti ir apie regionę partnerystę. Taigi yra tam tikrų dalykų, kur galima tose ataskaitose, ką būtų galima patobulinti tose ataskaitose. Ypatingai dabar nu, nu, numatant laikotarpį iki 20 metų, kad būtų numatyti tinkami prioritetai ir kad mes bandytumėme uh, surasti motyvų. Aš gal vėliau pateiksiu ir konkretesnių pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū, Olgi. Ačiū, Olgi Vlasik. Ačiū, pirmininkė. Aš labai sveikinu šį pranešimą. kalbama apie statistinių duomenų kokybę. Ir aptardami pono Godmanio pranešimą mes irgi apie tuos duomenys kalbėjome. Na ir dar viena mintis. Sanglos politikos, šis anglos politikos laikotarpis, jeigu galiausiai paaiškės, kad miestai, miesto teritorijos, jų dalys vaidina svarbu uh, vaidmenį. Šiame pranešime kalbame, kad reikia, kad procesas būtų mažiau priklausomas, vertinant, ar lėšos yra naudingos ar ne. Ar lėšos buvo naudingai panaudotos ar ne. Taip pat reikia patikrinti, ar sistemoje buvo užtikrinamas tas nepriklausomumas, ar tai tie iš tikrųjų buvo viet, pavienių vietos nacionalinių regioninių strategijų dalis. Tai yra vienas dalykas. O kitas dalykas, vietos valdžios institucijos ir taip jau daug turi ką veikti įgyvendinamos savo darbo atvarkės, taigi mes nenorime sukurti papildomos administracinės naštos savivaldybėms, numatydami at, at, atskaitimo prievolę. Į tai reiktų atsižvelgti, taigi tiek norėjau pasakyti, labai džiaugiuosi šiuo pranešimu, siūlysiu pakeitimu. Pirmininkė, dėkoju. Ar komisija norėtų pasisakyti, kas, kas pradės? Prašau. ponė pirmininkė. Ačiū. Dėkoju ir pranešėjai už atliktą darbą dėl šių trijų pranešimų. Tos trys ataskaitos, juose kalbama apie skirtingus duomenis. Septintoje, aštuntoje pažangos ataskaitoje kalbama apie ekonominės socialinės plėtros rodiklius, PVP, kiti skaičiai, nedarbo lygis ir panašiai. Ir mes akcentuojame tai, ką būtų galima pasakyti, remintis turimais regioninių lygmenių statistiniais duomenimis. Ir kaip ir buvo kalbėta anksčiau, aptariant kitą darbo tvarkės klausimą, investicijos vietos regioninių lygmenių yra labai nedidelės. Ir čia buvo minėtas ir bendro finansavimo klausimas, taigi tai yra vienas svarbiausių iššūkių per dabartinį laikotarpį. Tam didelę įtaką, aišku, daro ir finansinė krizė, viešųjų finansų krizė. Ir dar vienas statistinių duomenų rinkinys, kuris, kurį, kurį vertiname 13 metų strateginėme pranešime dėl programų gyvendinimo. Čia kalbama apie dabartinių programų gyvendinimą. Tai rem, remiamas stebėsenos duomenimis, finansavimu, kai finansavimas buvo mobilizuotas ir pirmais politikos rezultatais. Taigi šios ataskaitos kaip ir papildo viena kitą, nors e, statistinių duomenys čia skiriasi. Kalbant apie strateginį pranešimą, Čia matome, kad politika jau pradeda duoti rezultatų, matome, kad ne vienodai pasiskirstę tie rezultatai, kai kur, kai kuriuose valstybėse nėra viskas daroma taip greitai, kaip norėtųsi. Čia, aišku, ir krizė, ir bendrafinansavimo trūkumas yra svarbu, tam tikrais atvejais ir pajėgumų trūksta vietos lygmenių plėtoti tokius projektus taip pat ir ekonomika yra labai tarpusavėje priklausoma. Ir, pavyzdžiui, sudėtinga pritaikyti sutarčių teisę. Taip pat kyla problemų dėl valstybės pagalbos kūrimo ir aplinkos auginių reikalavimų. Ir dar vienas dalykas, kurį pabrėžėme strateginėme pranešime, yra ta, kad politika reaguoja į tai, kad daugiau lėšų skiriama ten, kurių labiau reikia, MVI, darbo rinkai, paremti jaunimo nedarbui, mažinti ir panašiai. Taip pat yra didžiulis potencialas, kaip minėjo pranešėja, 50 procentų lėšų vis dar nėra panaudota. Ir tai daugiausia yra konvergenciniuose regionuose ir valstybėse narėse. Ir Man labai patiko tai, kas buvo pabrėžta diskusijas ir komisija tai pabrėžė, kad reikia naudoti ir statistinius poslinkius, turint omenyje 7-8 pažangos ataskaitą ir informaciją apie dabartinių programų stebėseną. Tiesiog tokiu būdu galėtumėme renkti geresnės, tikslingesnės programas ateičiai ir turime sustiprinti dabartinių programų vertinimą, kad geriau suprastumėme, kas veikia, kokiamis aplinkybėmis ir ką reikia keisti Tai yra tie elementai, kuriuos mes irgi vertiname. Ir būtent kodėl naudinga yra ta, naudingos yra tos ataskaitos. Taip pat yra ir politikos įgyvenimo skaidrumo elementas svarbus. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad yra 27 nacionalinės ataskaitos, kur yra kur kas detaliau, jau yra kalbama apie kiekvieną valstybę narę. Ir mes mielai toliau dirbsime su komitetu ir atsakysime į E, visus klausimus. Pirmininkė, dėkoju. Ar yra dar klausimų pastabų, prašau, Kismenova, Smolkova. Ačiū. Aš turiu klausimą komisijai. Aš manau, kad daug kas jau buvo pasakyta, bet vis tiek tame pasiūlyme dėl nuomonės mane 11 ir 12 punktai šiek tiek stebina, kur kalbame apie tai, kad trūksta duomenų stebėsenai. Aš norėčiau paklausti, nes, kiek suprantu, ta, ta ataskaita labai svarbi ir politinė prasme, nes um, rink, artėja rinkimai. Tai manau, kad tai yra svarbu ir dėl to, ir dėl to, kad prasideda naujas finansinis laikotarpis ir reikalingi aiškus rezultatai iš ankstesnio programavimo laikotarpio, kad galėtumėme pasimokyti iš to ir užbaigtumėme šį laikotarpį nusiteikdami geresniam laikotarpiui. Pritariu tam, ką sakė pranešėja, kad trūksta duomenų. Buvo nepriklausoma programa dėl statistinių duomenų, minėjome, kokie yra reikšmingi. Ir mano klausimas komisijai. Kokių komisija turi galimybių susisiekti su valstybėmis narėmis, kad nebūtų nuolatos kartojama, kad trūksta duomenų, kad trūksta statistinių duomenų, tam, kad ateitie per kitą finansinį laikotarpį galiausiai pasiektumėme pakankamai lankstumo ir galėtumėme tinkamai jį gyvendinti, jeigu tik tai pamatytumėme, kad kažkas yra ne taip. Pirmininkė, ar Džonui Volšui dar suteiksiu žodį? Uh, Bet ar būtų dar daugiau klausimų komisijai, kad galėtumėme jų išklausyti? Ne, tai tuomet Džonas Lošas atsakys. Šis punktas, ypač vienuoliktasis, mano vertinimu yra per griežtas. Žiūrint, kiek sukaupę esame tų duomenų, kurie buvo mums pateikti, man atrodo, kad aišku, tobulinti dar daug ką galime dėl duomeno priepties ir kokybės. Ir gerai yra tai, kad dabar duomenys yra aktualesni, turint omenyje 11 metų strateginės ataskaitas. Čia mes suvedėme darbo vietų kūrimo duomenys, 400 tūkstančių darbo vietų buvo bendrai sukurta. Dabar 2012 metų duomenys rodo, kad 580 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta šioje politikos srityje visose 27 valstybėse narėse. Taigi duomenys gerėja Yra dar silpnų vietų, ypatingos tam tikrose srityse, tačiau turint omenyje, kad duomenys ir rezultatai yra grindžiami laisvanoriškų pagrindinių rodiklių naudojimu, tai pažangos pasiekėme nemažai ir mes parengsime tokį ekspost vertinimo pagrindą. Ta ir pradėjome dabar daryti ir tikimės, kad tokiu būdu galėsime geriau pasimokyti ir išsiaiškinti tam tikras prioritetinis sritis. Taigi, žvelgiant į tą bendrą paketą, matome, kad 8-osios e, e, pažangos ataskaitos, taip pat strateginis pranešimas dėl programų gyvendinimo, tai yra informacija apie programų rezultatus ir panašiai. Dabar reikia visą tai vertinti, kad geriau suprastumėme, kokie yra ryšiai tarptų programų ir kiek jie prisideda prie socialinio, ekonominių, teritorinių tendencijų toks yra ekspost vertinimo tikslas - būtent bandyti su, apjungti tas, tuos plačius poslinkius ekonomikoje, visuomenėje su programų rezultatais ir, ir veikla. Tai yra kol kas tik tai projektas, aš galiu pasakyti, kad kai kurie duomenys yra labiau patikimi nei išriškė šiame pranešimo punkte. Tai gal dar mes apie tai pasikalbėsime. Džonai, galite pakomentuoti ir netgi jeigu tai būtų galutinis pranešimo variantas, nebūtinai projektas. Ar būtų dar pastabų, jeigu ne, tuomet dar žodis pranešėjai, poniai Vilijai. Savisar Tomas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus. Ir gal turėčiau kelis pasiūlymus, kalbant konkrečiai apie parlamento vaidmenį. Uh, Pirmiausia, reikia įvertinti 14-20 metų laikotarpį. Ir žvelgiant į tą laikotarpį, dabar jeigu pažiūrėtumėme į pavadinimą, daugiau dėmesio reikia skirti 7-8 pažangos ataskaitų vertinimui. Taigi lauksiu jūsų pasiūlymų ir gal galėsime tos pasiūlymus įtraukti į pranešimo tekstą. Kolegai Vlasak ir komisijai norėčiau pasakyti, kad kalbant apie duomenų surinkimą, be duomenų mes negalėsime įvertinti, ar mūsų politika ir komisijos politika duoda realų poveikį. Kalbant apie kritiką, kad galbūt aš per griežtai kalbu apie tai, kad trūksta tų statistinių duomenų. Taigi iš tų ataskaitų ir komisijos dokumentų matome, kad nėra komparatyvinių duomenų, lyginamųjų duomenų. Ir šiame pranešime būtent ir kalbame apie tai, kad tokie duomenys reikalingi ir tų lyginamųjų duomenų pagrindų tada ir galėtumėme daryti išvadas. Ir ateityje turėtumėme padaryti atitinkamas išvadas apie sanglos politikos ateitį. Tai tiek būtų ir laukiu jūsų pakeitimų ir dis, pranešimų pakeitimų aptarimo. Dėkoju. Ačiū. Mūsų komitete sausį tvirtinsime. Šį pranešimą, taigi terminas yra ilgesnis. Gruodžio 3, 12 valanda yra pakeitimų patikimo terminas, taigi taip nusprendė mūsų komitetas. 3, valanda, 3 diena, 12 valanda. Taigi baigėme posėdį ir trečią valandą ateis komisaras Hanas, ambasadorius Karoblis ir nacionaliniai parlamentarai, kur kalbėsime apie ateities anglos politiką. Dėkoju, posėdis baigiamas.